Pirmiausiai, dvi su pusę minutės pasakymai gauna ponė Veiber. Gracias, presidente. Last month, Mr. Liu Xiaobo, the very well-known Dėkoju. was sentenced ponas Liuksio Bao buvo nuteistas 11 metų kalėti dėl to, kad neva norėjo kelti grėsmę Kinijos viliu, viliu, valstybei. Jis buvo vienas iš 08 kartijos pasirašytojų, kurioje tiesiog reikalaujama pačių normaliausių dalykų e, - žodžio laisvės, laisvų rinkimų ir teisinės valstybės. Ir pono Liuksio Obao persekiojimas vien dėl to, kad jis ėmėsi tokių taikių iniciatyvų, uh, visiškai netitinka pagrindinių žmogaus teisų ir laisvių principo. Ponas Liuksiaubao turėtų besąlygiškai iš karto būti paleistas iš nelaisvės, tas turėtų būti padaryta to jau pat. Na, reikia pasakyti, kad per pastarosius metus santykiai tarp ES ir Kinijos buvo plėtojami ekonominėje e, plotmėje e, ir grubus žmogaus teisų pažeidimai atsidūrė tarsi šešėlyje, nors jie vyko. Prieš keletą dienų pirmą kartą vienas policijos pareigūnas pripažino, kad garsus žmogaus teisų gynėjas Gauči Ceng yra um, areštuotas ir daugelis baiminasi, kad jis galbūt net jau yra e, nužudytas. Iš tiesų kelia susirūpinimą tai, kaip Kinijos vyriausybė nesilaiko tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisų srityje. Ir reikia kelti klausimą, kodėl Kinija tuomet apskritai e, teikė savo kandidatūrą į Junktinių tautų e, žmogaus teisų tarybą. 2008 m. balandžio mėnesį e, Kinijos vyriausybė pateikė žmogaus teisų veiksmų planą, labai ilgą dokumentą, tačiau panašu, kad tai taip ir liko tik dokumentas. Tad nėra jokių abejonių, kad šie rūmai, Europos parlamentas tiesiog yra įpareigotas pervertinti ES ir Kinijos santykius. Ačiū ir dabar minutai ponas Keliam. Yes, prezidentė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kinijoje ūkinė pažanga įspūdinga, tačiau tiesą sakant, ši pažanga buvo pasiekta naudojant metodus, kurie visiškai pažeidžia universales žmogaus teisės. Na, buvo tikimasi, kad tokie įvykiai kaip olimpinės žaidynės para, motivuos Kinijos valdžios institutės gerbti demokratinės vertybės nepasiteisino, kaip tik pat priešingai padidėjo persiekėjimas ir iš to turime padaryti išvadas. Šiandieną Europos parlamentas išsakė susirūpinimą dėl žymaus žmogaus teisų aktyvisto Liu Ksebo likimo. Jis pasirašė 2008 m. hartiją, kurioje raginama atlikti konstitucinę reformą bei skatinti demokratiją ir ginti žmogaus teisės. E, šią hartiją pasirašė papildomai 10 tūkstančių Kinijos piliečių. Praeitą mėnesį Gus Sabo buvo nuteistas 11 metų kalėjimo. Mes raginame paleisti jį nedelsant ir besąlygiškai. Taip pat reiškime solidarumą tiems Kinijos piliečiams, kurie taikiai kovoja už demokratiją ir žmogaus teisės, kurias gintis įpareigojo Kinijos valdžios institucijos. Dėkuoju ponui Kelmui ir dabar dvi minutėm žodis poniai Dekaiser. Pone pirmininkė, na, rezoliucijos skubos tvarka ir diskusijos yra sudėtingas dalykas, nes dažnai čia kalba eina ne apie tikrai skubius sprendimus, o tiesiog apie mūsų beigiškumą tokių įvykių akivaizdoje. Na ir nežinau, ar Kinijos atžvilgių verta patvirtinti štai tokią rezoliuciją. Mes daugybę sykių uh, diskutavimo žmogaus teisų padėti Kinijoje. Nemanau, kad tai produktyvu. Reikia kalbėti apie žmogaus teisų padėti Kinijoje, tai svarbu. Tačiau, kai mes uh, E, kiekvieną sykį privalome sugrįžti prie šio klausimo, tai tai nereiškia, kad tai netinkama tema, tai reiškia, kad mes pasirinkome netinkamą strategiją. Aš pasirašiau be kitako ir vieną rezoliuciją, kurie buvo smerkiamas mirties bausmės vykdymas. Tačiau nenoriu kas du mėnesius vėl kritikuoti Kiniją, statyti ją prie gėdos tulpo, nes tai nieko neduoda. Na, Kinija yra patikimas priekybos partneris, turintis nuolatinę vietą Junktinių tautų saugumo taryboje. Ir mes turime padaryti Kiniją mūsų partneriu ir tokiu būdu padėti jai užtikrinti žmogaus teisės ir demokratiją ir laikyti savo įsipareigojimų. Dėl šių sumetimų mano frakcija atsimė savo parašą po rezoliuciją, tačiau mums, kaip ir kitoms frakcijams, lygiai taip pat svarbios žmogaus teisės, todėl mes diskusijų pabaigoje palaikysime visus pakeitimus. Ir taip pat paminėsime mūsų pateiktus pakeitimus. Dėkoju poniai De Kaiser. Ir dabar dvi minutės ponė Veržė. Dėkoju. Kinija yra didelė šalis su giliom istoriniam tradicijom, su dideliu augimo potencialu, tačiau praeitų metų olimpinės žaidynės nedavė tų rezultatų, kurių tikėjomės. ES ir Kinijos santykiai yra ypač svarbus, todėl mes kaip Europos parlamentas turime pareigą aiškiai pasakyti, jog netoleruojame žmogaus teisų pažeidimų Kinijoje, žmogaus teisų padėties Kinijoje. Na, ponas e, Liu Šiobo reikalavo demokratinių reformų kartu su kitais 10 tūkstančių Kinijos piliečių. Tai yra unikalus atvejus, unikali kartėje. Na ir sakyčiau, tai tikrai didelis pasiekimas tokia didelė šalyje mobilizuoti tiek žmonių. Turime raginti primiktinai paleisti poną Ksiebo, kad jis nebūtų persikiamas, juk jis pateko į kalėjimą tik tais todėl, kad bandė ginti žmogaus teisės, be kitako ir minties laisvę. Jungtinės karalystės pilietis neseniai buvo nuteistas Kinijoje, nes jisai buvo neįgal, psichiškai neįgalus ir tai yra pirmas sykis, kai per pastarosius 50 metų Kinijoje buvo nuteistas miriop europietis ir įvykdyta mirties bausmė. Taigi, sakyčiau, kad e, Kinijoje žmogaus teisės pažeidinimas vis labiau, pavyzdžiui, Google kompanija sureagavo. ir e, kritikavo Kinijos e, valdžios institucijų į sukurtus filtrus Google naudojimą. Google iš pradžių tuo, su tuo sutiko, Tačiau negalime sutikti su tuo, kad internete būtų ribojama galimybė išreikšti savo nuomonę, europiečiai turi čia rasti atsaką. Ir Kinijos interneto naudotojai turi turėti galimybę naudotis uh, informaciją, gauti prieigą prie informacijos neribotai. Kiniečiai turėtų tam pasipriešinti ir m, tikrai netoleruotina, kad žmogaus teisų aktyvistai, žurnalistai būtų sulaikomi, kaip 2005 metais balandžio mėnesį vyko pono Čičiavo atžvilgiu. Norėčiau priminti, kad Siemeno aikštėje žuvo daugybė žmonių 2000. 98 metais toje aikštėje žuvo šimtai žmonių, turėtume juos prisiminti, tuos jaunus žmonės. Nes tai, kas vyko 89 metais, atrodo rūpinė visiems vienodai. Ponas Tanokas. Tas faktas, kad vėl ir vėl mes kalbame apie žmogus teisų pažydinimus Kinijoje, dar kartą rodo, kad e, Pekino komunistinis režimas e, tebe, tebėra nusiteikęs <clears throat> slopinti jėgą bet kokią opoziciją, tačiau parlamentas be abejo neturėtų dėl to nustoti kritikuoti. E, kai mes kalbame apie tokias aukos kaip ponas Liukšabao, pavyzdžiui, e, jie iš tikrųjų neturi jokių galimybių e, <clears throat> ginti savo teisės patys ir Tai, kad Liukčiabavo buvo steigta Sakarovo e, premija e, tais metais, e, rodo, kad mes rimtai vertiname žmogus teisų klausimus Kinijoje. Be abejo, Kinija yra svarbi valstybė, nes tai, didžiulė galybė, turinti didžiulę karinę jėgą ir taip pat ekonomiškai labai stambi šalis. Ir ES be abejo negali ignoruoti būtinybės bendradarbiauti. Tačiau mes galime tik tai tikėtis, kad Kinija vis dėlto, kad nors perės prie teisinės valstybės principų, pradės gerbti žmogus teisės. Ir mes e, labai norėtumėm išvykti e, dieną, kada e, šios demokratinės vertybės tikrai įsitvirtins Kinijos Liaudės Respublikoje. Man teko lankytis Taivane, kur kaip tik tai demokratinės vertybės klesti ir tai sudaro didžiulį kontrastą su Kinija. Toliau. Hautala. E, e, Liuktavavo e, byloje stulbina tai, kad net 10 tūkstančių žmonių viešai jį palaikė. Ir aš manau, kad Europos parlamentas turėtų pažymėti šių žmonių drąsą ir padėkoti jiems. Kita vertus, mes turėtumėm savo priminti tą faktą, kad Kinija įsipareigojo gerinti žmogus teisų padėtį E, jinai tapo Junktinių tautų žmogaus teisų e, tarybos nare ir e, pareiškė, jog jinai gerint žmogaus teisų padėti savo šalyje ir kad Kinija palaikys aukščiausio lygio reikalavimus žmogus teisų srityje. Tai pažadėjo pati Kinija jungtinėse tautose ir mes turime to nepamiršti. Rezoliucijoje kalbama apie E, dialogą tarp ES ir Kinijos. Ir kad ir kaip optimistiškai mes norėtumėm laikytis, e, rezultatas yra vis tik tai tas, kad e, šie dialogai ypatingos naudos net nešia. Įvairiais atvejais ES mes turėtumėm pamastyti, kaip reikėtų pagerinti mūsų pačių strategiją ir kaip priversti Kiniją suprasti, kad jos įsipareigojimai žmogaus teisų klausimais E, ir e, mums abiems rūpėtis klausimas ir mūsų bendradarbiavimas ateityje nuo to priklausys. E, mes turime kelti savo klausimus, kodėl ES politika Kinijos atžvilgių yra tokia išblaškyta ir ką reikėtų padaryti gerinant šitą politiką. Europos parlamentas e, palaiko komisiją ir mes turėtume iš tikrųjų kurti naują strategiją Kinijos atžvilgių. Ačiū, ponia Hautula. Dabar pername prie frakcijų pasisakymą, pradėsim nuo pono Preda. Dėkoju, ponė pirmininkė. Žodžiai neturėtų būti vertinami kaip nusikaltimas. 2008-aisiais savo politinėme manifeste tai pasakė Liuk Šenbo. Šį manifestą palaikė tūkstančiai kiniečių. Na ir dėl šio pareiškimo ir dėl to, kad jis kovojo už žmogaus teisės, jis buvo uh, nusistas 11 metai kalėjimą ir buvo skirti 2 metai liktinai. Tai dar kartą rodo, jog Kinija sustiprina savo kovą su žmogaus teisų aktyvistai ir Tu Yongjung, e, Tien Yang judėjimo lyderis buvo nuteistas devyneriems metams kalėti. Viso to pasakoje, manau, labai svarbu kalbėti apie žmogaus teisų klausimus per kitą ES ir Kinijos viršūnių susitikimą, kaip tai nu, pasakyta 9 rezoliucijos straipsnėje. Ir e, nepakanka tęsti dialogą skirtą žmogaus teisėms, nes rezultatais nedavė. Dėkuoju ponai Predai, vieną minutę, ponas Balčytis, vieną minutę. Pane pirmininkė, ačiū, mėly kolegos. ES dabar derasi dėl naujo pagrindų sutarimo su Kinija, kuris turėtų e, nutiesti kelią tolesniam ekonominių santykių vystimuisi su šio šalimi. Ir šie santykiai yra labai glaudus, tačiau mes neturime užmerkti akių. Ir e, prieš tai, kad pasikartoja žmogus teisų pažeidimai, teisinės valstybės principo paminimas, ES turėtų stiprinti dialogą dėl e, žmogaus teisų E, dialogas prasidėjo 2000 metais ir kol kas jis nepasteisino, jis nebuvo veiksmingas. ES, ypač jos aukštasis atstovas užsienio politikos klausimais, turėtų koordinuoti naują ES užsienio politiką Kinijos atžvilgių ir be abejo pagarba žmogaus teisėms turėtų būti šios politikos pagrindas. Ačiū. Dėkuoju, ponai Balčytį, pusantros minties, pane Trupil, prašau. kai buvo nuspręsta olimpinės žaidynės rengti Kinijoje, aš tiesą sakant irgi tikėjausi, kad Kinijos žmogaus teisų padėtis pagirės. Tačiau olimpinių žaidinių metu ir po jų teko konstatuoti, kad žmogaus teisų padėtis Kinijoje nepagirėjo, priešingai suprastėjo. Na, o dabar tiesiog matome, kad po e, Liu Hiebao nuosprendžio, kad homoseksualams draudžiama dirbti policininkais Kinijoje ir uh, homoseksualai yra persekimi. Mes raginame, kad Liuksio Bao ir kiti žmogus teisės aktyvistai būtų nedėlsint paleisti. Taip pat, jeigu Kinija nori būti pripažintas tarptautinės bendruomenės partneris, tai ji turėtų atsisakyti savo isteriškų cenzūros priemonių. Lygiai tas ypač pasakytina apie internetą negalime toleruoti politinių filtrų internete, nes žmogaus teisų sudėtinė dalis yra nuomonės laisvė, tai yra universali gerybė. Ir nepriklausomai ar pas mus, ar JAV, Sudane, ar Kinijoje, visur turi būti užtikrinta nuomonės laisvė. Prie to turi Kinija priprasti, jeigu ji nori ateityje tarptautinėje bendruomenėje vaidinti kitokį vaidmenį. Na ir manau, kad aukščiausio lygio susitikimo metu su Kinija, be kita ko kalbėdami apie aplinkosaugos politiką, apie finansų rinkų reglamentavimo, be kita ko turime aiškiai pasakyti Kinijai, kad ji privalo pakeisti savo žmogus teisų politiką. Dėkoju, dabar žodis Fontana, viena minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė na, Kinijoje žmogaus teisės pažydinėjimus. Ir, ir tai rodo tai, kad yra modernios koncentracijos stovyklos, darbo stovyklos Kinijoje. Tai yra moderni vergovė. Na, Kinijoje tie žmonės yra verčiami dirbti darbo stovyklose ir tai nesakingo konkurencinio pranašumo prieš Europos gamintojus apraiška. Turėtume e, neleisti importuoti darbo stovyklose pagamintas prekes į Europą. Ir jeigu neįmanoma visiškai uždraušti tokį importą, tai jis turėtų būti ribojamas bendelinai. Visos e, Kinijoje pagamintos prekės turi būti gaminamos atitinkant darbo saugos reikalavimus, žymėjimo atsakomumo reikalavimus, produktų saugos reikalavimus. Kinija turėtų laikytis tam tikrų reikalavimų. Ir tam, kad uh, nebūtų Europoje importuojamos prekes iš Kinijos pagamintos darbo stovyklose. Dėkuoju ponui Fantane. Ponas Macmillan Scott, vieną minutę. Uh, Ačiū pirmininkė. Man garbė būti viceprezidentu Europos parlamente, kuris atsakingas už žmogaus teisų klausimus. Ir be abejo, rezoliucija daugiausiai dėmesio skiria ponui Liu Čabao kuris yra Hartija 2008 e, mm, autorius. Po mano paskutinio apsilankimo Pekine 2006 e, metų gegužę e, Visi tie, kas su manim kalbėjosi, buvo areštuoti, kai kuris atvejs kankinami. Liuknabau, kuris vis dar uh, yra įkalintas, pavyzdžiui, jam reikalinga medicinos pagalba. Kai kurie asmenys apskaitai dingo be žinios, uh, pavyzdžiui, gausi zenk. Ir, ir E, po visokių kankinimų kai kurie asmenys porą kartų mėgino nusižudyti. E, e, budistų dvasinės grupės Ačiungong persikėjimas irgi yra neprimnas pavyzdys. Taigi mes turėtumėm reikalauti, kad iš tikrųjų Europos parlamentas be abejo nekeis savo nuomonės dėl e, demokratinių reformų Kinijoje ir dėl Tibeto problemos. Ačiū, ponai Makmelinskot. Aš tik tai norėčiau labai trumpai suteikti e, žodį spontaniškiam pasakymams dviem asmenim, e, nes jau be 5.12 balsavimas pasės lygiai vidurinė, taigi ponia Kohala. Ačiū pirminkė. Mes negalime toleruoti to fakto, kad ekonominiai interesai yra svarbesni mūsų santykiai su Kinėje negu žmogaus teisės E, žmogaus teisės sudaro tikrai mažąją mūsų santykių dalį. Aš sekiau e, Google e, situaciją ir jo drąsų žingsnį nutraukti bendradarbiavimą su Kinijos valdžios institucijomis, kada e, Kinija reikalauja cenzūros. Google reikalauja, kad interneto vartotojai Kinijoje turėtų visišką žodžio laisvę. E, na, taip pat e, mūsų e, rezoliucija dėl Liušabao ir kitų aktyvistų likimo yra gerai pagrįsta ir tikėkime, kad komisija taip pat atitinkamų veiksmų imsis. Mes be abejo turime pabrėžti, kad ekonominiai santykiai visą laiką siejasi su politiniu dialogu ir žmogaus teisų laikymasi. Ačiū. Pane Maisner, vieną minutę. Ačiū. Dėkuoju, ponė pirmininkė, mes nesikį kalbėjome apie tai, kaip reikėtų kalbėti su Kinėje, kaip daryti spaudimą Kinėje, nes Kinėje, nuo Kinijos viskas kaip nuo žasties vanduo, viena frakcija atsimė savo parašus, nemanau, kad tai yra geras kelias, mes neturėtume nustraukti spaudimą, nes be kita ko Lisabono startyje e, įtvirtinta pareiga kovoti žmogaus teisės ir Mes čia kalbame ne vien tik tais apie Lijo Žaba, ne vien tik tais apie Gavo Čišin, kuris yra dingęs be žinios ir dabar tarsi girdime, kad jis nusižudė, bet greičiausiai jis buvo nužudytas. Na, ir po olimpinių žaidynių taip pat niekas nepasikeitė ir jeigu vykdo, vykstama į Kiniją bendravimas aktyvistais vietoje, tai vis tiek nepateisi, nepasigerėjo um, Kinijoje žmogaus teisų padėtis, taigi turėtume nuo raginimų perėti prie veiksmų. Dėkuoju dabar žodis poniai komisariai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga nekart kartą išreiškė savo susirūpinimą dėl neproporcingos bausmės skirta iškiliam žmogaus teisų gynėjui Lio Hiebo. Tai yra dėl tų 11 metų kalėjimų už tai, kad jis pasirašė 2008 metų hartiją, kalba, kurioje kalbama apie demokratinės reformas Kinijoje bei žmogaus teisų padėtį. O taip pat dėl to, ką, kokią informaciją teikia internete dėl žmogaus teisų. Komisija laikosi nuomonės, kad minties laisvė ir žmogaus teisė yra demokratinės sistemos skirtinis akmuo. Ir tai, kaip elgesi Kinijos valdžios institucijos, visiškai netitinka de demokratijos aspektų. Pone pirmininkė, mes Taip pat pasisakome už tai, kad e, būtų leidžiama seksualinė orientacija Kinijoje. Mes tikrai labai apgailestaujame, kad e, mūsų stebėtams nebuvo leidžiama dalyvauti teismo posėdžiuose. Nors vis dėlto, nežiūrint ribojimą, mes žinome apie teismo posėdį ir tai rodo, jog ponui lyja, Ksebonė buvo suteikta galimybė užsitikrinti tinkamą gynybą ir tas teismo posėdis nebuvo sąžiningas. ES ir toliau ragins Kinijos valdžios institucijas paleisti poną Lyjo Ksebo besališkai ir nutraukti kitų 2008 metų Hartijos signatarų persekėjimą. Pone pirmininkė, Kinija yra svarbus mūsų strateginės partnerystės narys ir nesikį praeitįje mes teigiamai vertiname Kinijos pažangą socialinėje ir ekonominėje srityje. Lygiai taip pat tai, jog Kinija nesiniai patvirtino žmogaus teisų veiksmų planą. Tačiau kita vertus yra rimtų priežasčių susirūpinti dėl pilietinių ir politinių teisų užtikrimo Kinijoje, o taip pat ir dėl naujausių įvykių ir tendencijų, kurias gerbiami šio parlamento nariai minėjo rezoliucijos projekte. Europos Sąjunga yra įsipareigojusi ginti žmogaus teisės ir ypač palaikant dėl žmogaus teisų dialogą su Kinijos valdžios institucijomis. E, praeitų metų lapkričio 20 dieną paskutinis toks dialogas įvyko Pekine. Ir gilinant mūsų santykius su Kinė, galime šios klausimus aptarti draugiškai. Nanžingė praeitais metais vyko 12 ES ir Kinijos susitikimas. Pone pirmininkė, pone Verdė, pone Kohola kalbėjo apie internetinius išpolius prieš Google bendrovę. Komisija mano, kad iš tikrųjų verčia susirūpinti, ypač kai galvojame apie minties ir žodžio laisvę Kinijoje. Mes labai didžiai stebime situaciją. Suprantame, kad vyksta toliau diskusijos tarp Google bendrovės ir Kinijos valdžios institucijos, tačiau kaip ten bebūtų, mes išliksime budreis ir tikimės, kad e, nebus tolimesnių išpolių prieš ES bendrovės. Pone pirmininkė, norėčiau patikinti parlamentą su jūsų leidimu, kad mes ir toliau kelsime šios klausimus, be kita kor pačiu aukščiausiu lygiu. Gerbiami kolegos, Kinijos Respublikos žmonės nori, kad Kinija laikytųsi tarptautinių žmogaus teisų įsipareigojimų. Taip pat norime, kad Kinija laikytųsi savo konstitucinių žodžio laisvės įsipareigojimų. Gerbiami kolegos, mes visi norime, kad Kinija būtų atviresnė, skaidresnė, kuri laikytųsi tarptautinių žmogaus teisės standartų. Mes norime, kad su Kinija kartu spręsti pasaulinius iššūkius ir visam tam pasiekti, mes privalome ir toliau gerinti, gilinti mūsų strateginę partnerystę. Pone pirmininkė, dabar norėčiau sureaguoti ponios Dekaiser klausimą, kai dėl Ahmal Šaik Junktinės karalystės piliečio mirties bausmės ES labai griežtai pasmerkė Akmal Šaik įvykdytą mirties bausmę ir labai apgailestauja, kad Kinija nesureagavo į pasikartojusius ES raginimus ir ponui Akmal Šaikui buvo vykdyta mirties bausmė. Ačiū. Gracias, señora komisarija. Queda todavía. Labai ačiū. Komisarė. Mums dar liko vienas darbo turkės punktas. Taigi, prašyčiau visų ramiai dabar susėsti. Perėmėme dabar prie diskusijos dėl rezoliucijos projekto Filipinų klausimų. E, pradžiai, ponas Ferreira. Ačiū pirmininkė. Jau tapo liūdnas įprotis